vasario 15 dienos data. Aš skelbiu šiuos mandatus galiojančiais. Ar kas nors prieštarautų, jeigu ne, tuomet šie mandatai skelbiami patvirtintais. Dele, deputatas Rodžia Elger. Jisai informavo, kad jisai prisijungs prie EFD frakcijos